pranešimai e, dėl pasirengimo jungtinių tautų generalinės asamblėjos specialiai sesijai skirtai vaistams. Pone Janis Plašek, malonu Jūs čia matyti. Labas vakaras, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, gerbiami nariai. 2016 e, bus puikia galimybė tarptautiniai bendrėjai įvertinti E, tarptautinę e, e, vaistų kontrolės sistemą ir jos veiksmingumą, bei išspręsti problemas šioje srityje, bei ieškoti ilgalaikių sprendimų tarptautinių susitarimų pagrindų. Turėtume parengti dokumentus Ir, ir ES palaiko šį požiūrį. ES pasisako už šios prioritetus. Visų pirma, mes akcentuojame tris jungtinių tautų e, narkotikų konvencijas, kurios yra pagrindiniai teisės aktai šiuo klausimu. Taip pat manome, kad žmogaus teisų deklaracija taip pat yra vienas iš tų pamatinių dokumentų, kuriais turėtume remtis kovojant pasauliniu mastu su narkotikais. Jungtinių tautų konvencija apima, turi būti pagrindui įvairiausiams politiniams sprendimams, atžvelgiant į nacionalinius ir regioninius ypatumus. Antra, mes akcentuojame žmogaus teisų svarbą, raginame panaikinti e, mirties bausmę už nusikaltimus susijusių su narkotikais, bei atsisakyti kitų metodų, kurie netinka e, žmogaus orumo puoselėjimo, lygybės, solidarumo, įstatymo viršenybės ir žmogaus teisų principų. Jungtinės tautos ir toliau akcentuoja, kad mirties bausmė yra pasikesnėmas į žmogaus orumą ir neatgraso nuo nusikalstamo elgesio, taip pat primena, kad e, mirties bausmė už nusikaltimus susijusius su narkotikais e, netitinka e, tarptautinėme pilietinių ir politinių teisų pakte išdėstytų kriterijų mirties bausmiai reikia priemonių susijusių su narkotikų paklausa ir pasiūla, reikia politikos paremtos viešosios sveikatos puoselėjimo strategija, reikia objektyvios stebėsenos sistemos. Tarptautinės narkotikų konvencijos ragina siekti subalansuoto požiūrį, tačiau matome, kad daugelie šalių priemonės skirtos e, kovoti su narkotikų prekyba uh, yra svarbesnės už narkotikų prevencijos, rehabilitacijos ir reintegracijos priemonės. Todėl reikia rimtų priemonių ištaisyti šį disbalansą ir at, mums atsveria puikiai gali, unikali galimybė to siekti. E, taip pat e, e raginamos, šalis raginamos e, susitelkti ties riziką, su rizika susijusiomis priemonėmis. E, ES nuolatos akcentuoja, kad tos priemonės yra labai veiksmingos užtikrinant geresnę viešą sveikatą. Pasisakome už alternatyvių sprendimų pasirinkimą, ypač už holistinį požiūrį, kovojant su neteisėta narkotinių augalų e, gamyba ir auginimu. Taip pat akcentuojame pilietinės visie, visuomenės vaidmenį bei mokslininkų bendruomenės vaidmenį. Todėl ES ragina pripažinti pilietinės visuomenės vaidmenį, e, pol, priimant politinių sprendimų narkotikais klausimais. Tai yra ES pozicija parengta praėjusiais metais lapkričio mėnesį. Šiuo metu ES aktyviai dalyvauja gindama šiuos prioritetus, e, derantis dėl e, pagrindų dokumentą. Angas E, pamatinėme dokumente jau yra daugybė e, aspektų svarbių Europos Sąjungai, tačiau trūksta dar dviejų svarbių dalykų. Visų pirma, nuorodos į mirties bausmės panaikinimą už e, nusikaltimus susijusius su narkotikais bei nuorodos į priemonės dėl e, rizikos mažinimo. Ir tikimės, kad šie du svarbus aspektai bus įtraukti. Thank you very much, Minister. Now the... Ačiū, ministrė. Dabar žodis komisijai, ponai Mermstro. Ačiū, ponė pirmininkė, ministrė, ponės ir ponai, kalmeto nariai. Komisija mano, kad ES turi labai svarbų vaidmenį, propaguojant tvirką, tvirto rezultatą specialioje jungtinių tautų sesijoje skirtoje narkotikams ir pasirengusi ir praėjusį lapkritį mes patvirtinome bendrą poziciją šiai sesijai mes norime kalbėti vienu balsu, mes sutrėme dėl to su taryba. Mes užtikrinsime, kad svarbiausi klausimai e, būtų įtraukti į darybas dėl galtinio dokumento. Komisaras Avramopolos atstovaus komisiją specialioje sesijoje ir pasinaudos tą progą, kad pristatytų ES pripažintą e, narkotikų politikos modelį. Jis pagristas E, įrodymais, mažinant tiekimą narkotikų ir taip pat e, kova su prekyba narkotikais internete ir taip toliau. Svarbiausi klausimai jau buvo paminėti ponios ministrės, tačiau noriu dar kartą jos pabrėžti. Mūsų prioritetai yra pagarba žmogaus teisėms ir mes raginame panaikinti mirties bausmę už su narkotikais susijusius nusikaltimais, nes jie netinka rimčiausios nusikaltimo apibriešties. Mes siūlome organizuoti gretimą renginį skirtą mirties bausmiai, kad paaiškintume mūsų e, požiūriui, dėl ko mirties bausmė už narkotinius nusikaltimus nėra geras, geras sprendimas. Jis niekada nėra geras sprendimas. Mes taip pat raginsime proporcingai taikyti baudžiamąją teisę. Mes taip pat pasisakome dėl e, narkotikų politikos subalansavimu, daugiau kreipia dėmesio sveikatai. <clears throat> Reikia daugiau stiprinti kontrolę, mažinant paklausą, taikyti priemonės, mažinant riziką, priežiūrą, rehabilitaciją ir socialinę integraciją. <clears throat> Mūsų situacija pakankamai nebloga, kad mes galėtume pasidaryti, pasidaryti patirtimes šią srityje. Mes pritarsime rekomendacijų projektui, kuris pateiktas. Mes norime, kad būtų daugiau bendradarbiaujama tarptautiniu mastu, siekiant iškirsti kelią nusikaltimams. Reikia taip pat e, kovoti su ryšiais tarp e, prekybos narkotikais ir kitų nusikaltimų. ES aktyviai veiks regioniniu mastu, regioniniu mastu, tarptautiniu mastu ir mes E, ryštingai prisidedama prie to, siūloma savo ekspertus, e, keičiamės informaciją ir gera patirtimi. Mes taip pat norime bendradauti dėl iššūkių, taip pat dėl internetų parduodamų e, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų. Mes norime, kad politika būtų pagrista duomenimis, patikimomis sistemomis. Mūsų e, narkotikų stebėjimo centras Lisabonoje taip e, nuolat siekia šių tikslų. Na ir pagaliau mes norime <clears throat> norime pamatyti priderintų priemonių taip pat vaikams, moterims ir jaunimui. Todėl ES bus tarptų, kurie reikalauja plačiau įtraukti plėtinę visuomenę, skuriant ir gyvendant narkotikų politikoje. Mes turime 45 e, NVO dirbančias šios srityje ir jos mums nuolat patarė. Taigi, parlamento nariai, lauksiu jūsų pasisakymų ir mes atsižvelgsime į juos rengdamėsi e, specialiai sesijai ir e, dalyvaudami ją. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Toliau ponas Boni, politinių frakcijų atstovai pirmiausia. Pone pirmininkė, pone komisarė, Ungas konferencija bus proga propaguoti ES požiūrį susijusiu su narkotikų problemomis, tam, kad būtų galima kovoti su paklausa ir pasiūla ir kovoti su problemomis susijusiamis su narkotikais. Europos požiūris yra unikalus, mums pavyko sukurti koordinavimo sistemą su 20, tarp 28 narkotikų politikų kurios kartu stiprina ES lygmens veiksmai. Tai yra modelis, kur ypatinga vaidmenį atlieka mūsų agentūra, atlikdama rizikos vertinimą, mes turime e, pasidalyti šią patirtimį su regioninėmis organizacijomis. Europa turėtų pasisakyti už mirties gausinės panaikinimą ir už teisę teik, gauti sveikatos priežiūros paslaugas žmonėms vartojantis e, narkotikus. Svarbu pakeisti požiūrį, nestigmatizuoti tuos žmonės, ne juos kriminalizuoti, bet propaguoti prevencinį požiūrį. Ir reikia taip pat skleisti informaciją apie tai, kaip pavojingi yra visi narkotikai. Trys dalykai. Pirmiausia, integruotas požiūris turėtų būti plėtojamas toliau, bendradarbiaujant tarp sveikatos, teisingumo, teisės saugos e, institucijų taip pat įtraukiant plėtinę visuomenę, informuojant visuomenę. Bet to reikia labiau koordinuoti kovą su organizuotu nusikalstamumu, tai turi būti prioritetas taip pat. Antra, mes turime prisitaikyti prie naujų narkotikų paskirstimo būdų, atsižvelgiant į interneto vaidmenį. Tai yra ne tik to, tai skirta tai teisės saugai, bet ir tėvams ir prevencinėms organizacijoms. Trečia, turime suprasti naujų psichoaktyvių medžiagų reiškinį, nes kelia vis daugiau grėsmių. Mums reikia tinkamų ankstyvo įspėjimo sistemų ir galimybės reaguoti daug greičiau. Būtent todėl visi ištekliai, ypač susiję su agentūros veikla, Europoje turi būti stiprinami. Ačiū, Melina kortelė. Ją iškėlė panasanį. Ar atskysite jo klausimą, ponė Boni? Köszönöm szépen a kérdés lehetőségét, elnök asszony és képviselő úrnak is. Ačiū, aš noriu užduoti klausimą. Aš sutinku su jūsų minėtais dalykais, tačiau norėčiau užduoti klausimą dėl vieno dalyko. Kokiu mastu jums atrodo, e, iš tikrųjų galima suderinti tas įvairias politikas? Pavyzdžiui, Vengrijoje hepatitos C atveju padaugėjo 500 procentų, nes vyriausybė sustabdė adatų keitimo programą. Taigi skirtumų tarp valstybių narių yra ženklių. Pone Boni, prašom atsakyti. Ačiū. Aš manau, kad reikia suprasti, kad kompetencija sveikatos priežiūros rytyje yra valstybių narių rankose. Mes dedame daug pastangų ES lygmenių, kad suderintume tam tikras veiklos rytis, tačiau, man atrodo, reikia kažkokio balanso. Todėl bendradarbiavimas, propagavimas yra vienas svarbių dalykų, tačiau turime taip pat atminti, kad daug valstybių narių vykdo savo nuosavą politiką. Ačiū. Pana Šlain, pusantros minutės. Grazie, prezidente. Eh, nella sua relazione annuale del 2014. Dėkoju. 2014 metų ataskaitoje antimafijos nacionalinė grupė pasakė, kad ji turėtų surašyti e, konkrečius skaičius, kaip yra naudojami narkotikai, kanapės ir panašiai. Italijos parlamentas kėlė klausimą, ar nereikėtų depenalizuoti narkotikų, e, kadangi tokiu būdu būtų galima kovoti su kitais e, kit, nusikaltimais ir su mafija. Dabar nustatytas taisyklės laikytis yra labai sunku. E, Urugvajoje arba Amerikoje E, tokios priemonės leido sumažinti nusikaltimų skaičių. Šiandieną diskutuojame apie narkotikus ir, šiandien, ir tai yra unikali proga um, pakeisti situaciją, nes um, e, represinėms struktūroms nepavyko kovoti su uh, šią e, rykštę. Kalėjimuose yra labai daug e, žmonių, o rinkoje cirkuliuoja labai daug e, pinigų. Taigi tai reikėtų kažkaip tą situaciją keistų. Dėkoju, ponas Jurek. Ačiū. Visuomenės sveikata yra viena iš pamatinių teisių, tai yra kiekvienos valstybės e, gerovės e, sudėtinė dalis ir visos šalis, visos vyriausybės turi galimybę, turi teisę kovoti su e, pamatinė grėsmė e, žmonių sveikatai. San tie, kurie platina narkotikus, kurie juo, juos sandėliuoja, turi susilaukti priemonių, su jais reikia kovoti, paskelbti jiems karą. Mūsų siunčiama jiems žinia, tai uždrausti mirties bausmę už su narkotikai susijusius nusikaltimus, o gal reikėtų uh, uždrausti kariuomenės naudojimą, kovoje su narkotikų mafija. Gal reiktų paraginti e, pietričių Azijos šalis nustoti naudoti karius, kovojant su narkotikų priekeivis. Mes, ban, mes norime e, kovoti su ta rykšte, kuri, e, nuo kurios kenčia mūsų šalis ir mūsų žmonės. Ponas Zdechovski. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Narkotikų klausimas yra labai aktualus, kaip ir imigracijos. Bet narkotikų klausimai vis dar yra kažkur uh, fone. Pastaraisiais metais atsirado naujų tendencijų ir tarptautinė bendrėja turi jas reaguoti, jei norime, kad narkotikai dar labiau nepaplistų. Kai nagrinėjame statistinius duomenys apie narkotikus, matome, kad atsiranda vis naujų narkotikų. 2014-aisiais atsirado 101 naujų priklausomybę sukeliančių medžiagų užfiksuotų. Lygia greta e, didėja ir su narkotikai susijusių atsitikimų skaičius, taip pat plinta neteisėta prekyba narkotikais internete. Yra tūkstančiai interneto svetainių Europoje, kur jaunoliai ir vaikai gali įsigyti narkotikų ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų. Reikia ieškoti ne tik europinių sprendimų, reikia ieškoti globalinių sprendimų ir e, rimtis prevencinių priemonių prieš šį pasaulinį reiškinį. Ponas Kirkos, ačiū ponė pirmininkė. 1998 metais pirmą kartą buvo priimtas sprendimas imtis prevencinių e, gydymo represinių priemonių, tačiau viskas liko deklaracijų lygmenį 80 procentų visų išteklių skiriamų šiai kovai skiriama policijai. Ir paprastai pirmiausia sukuriama iliuzija, kad kažkas yra daroma, tačiau galiausiai tai niekam nepadeda. Egzistuoja gydimo metodai, bet bet pajėgos metamos prieš smulkius narkotikų platintojus, todėl priemonės neduoda poveikio. Kalbame apie naujų centrų kūrimą, kuriuose būtų e, gydomi mm, žmonės priklausomi nuo narkotikų. Ir kiekviena gyvybė, kurią galime išgelbėti, tai dar viena galimybė, bet pamastykime apie poveikį mūsų sveikatos apsaugos sektoriui. Aš sutinku su ankstesniu kalbėtoju, sako ponas Polčak, dėl prevencijos vaidmens. Nemanau, kad turėtume iš visuomenės išbraukti žmonės priklausomus nuo narkotikų. Turime žvelgti į organizacijas, kurios uh, E, bando reintegruoti tuos žmonės į mūsų gyvenimą, padėti toms organizacijoms. O kalbant apie baudžiamąją teisę, turime suvokti, kad yra problemų dėl naujų, at, naujai atsirandančių narkotikų, kurie pateko ir į Europą. E, Praėjusiais metais, pavyzdžiui, buvo areštuota 23 tūkstančiai tonų tokių narkotikų. Tie nauji narkotikai taip pat turi būti apimti mūsų teisės aktuose, aptarti mūsų teisės aktuose, ką daryti, kovojant su tomis naujomis priklausomybės sukeliančiomis priemonėmis, kokie kokius įgaliojimus turi Europa, taip pat ta jungtinių tautų e, e, konferencija naujų narkotikų atžvilgių. Dabar kalbėtojai pagal procedūrą prašau žodžio, ponas Kaputo. Čia un aspekto, kad spesso non viene preso in... Dėkoju. Dažnai, kalbant apie strategiją kovoje su narkotikais, neatsižvelgiama į, apie, į vieną aspektą e, būtent į aplinkos sauginį. E, 2011-2013 500 hektarų buvo panaudota kokainui sodinti. E, Sorošo vadovaujamos nevyriausybės, nevyriausybinės organizacijos nustatė, kad e, aplinkosauginiai aspektai turi dar daugiau įtakos, kalbant apie narkotikus, negu uh, socialiniai. E, kitoje jungtinių tautų sesijoje reikės atsižvelgti į šios klausimus, nes tik taip bus galima sumažinti poveikį, e, narkotikų poveikį, nes reikia galvoti ne vien tik tais apie e, bausmes už nusikaltimą. Dėkoju, ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai rimta ekonominė krizė, didelis skurdas, didelė migracija. Nėra Europoje sanglaudos, pietų e, Amerikoje taip pat. Ir Matome, kad tokioje situacijoje didėja narkotikų vartojimas. Ši e, jungtinių tautų konferencija turėtų atverti naujus, e, naują viltį, duoti naują viltį. E, dabar reikėtų padaryti, kad mm, narkotikų prekiautojai, prekiautojai narkotikais būtų visiškai netoleruojami. Ir reikėtų dar numatyti detoksikacijos programas jaunimui. Ponas Jakovčiš, paskutinis. Ačiū pirmininkė. Man atrodo gerai, kad ES balsuoja 28 pozityviais balsais ir kalbės vienu balsu šioje specialioje sesijoje. Europinė patirtis ir mūsų koncepcija, kai kalbama apie prevenciją, apie prietinės visuomenės vaidmenį, apie reintegraciją buvusių narkomanų. Mūsų patirtis dirbant sveikatos apsaugos rytyje, sveikatinimo kampanijos įvairiuose regionuose ir miestuose. Visa ši politika reiškia, kad turime ženklę patirtį ir pasaulis visas gali iš mūsų pasimokyti. Tačiau jie gali pasimokyti taip pat ir iš Europolo patirties. Tačiau jeigu rinksime tarp prevencijos ir represijos, tai visada turime pasisakyti už prevenciją ir e, stiprinti sveikatos apsaugą, o ne represijas. Ačiū dabar komisijos narė, prašom. Ačiū, ponė pirminkė. Iš tikrųjų, e, labai plati darbo tvarkė čia šią temą, kuri bus atariama New York'e. Daugama problemų, kurias minėjote, yra darbo tvarkė ir Europa. Čia dalyvaus tiek prekyba narkotikais, internete, kontrabanda, narkotinės medžiagos, bent jau viena nauja medžiaga atsiranda kas savaitę, tai svarbios problemos. Tačiau taip pat gydimas, prevencija, rehabilitacija taip pat yra svarbus dalykai. E, e, nariai iš Italijos turi pasakyti dėl dekriminalizacijos. Įvairios šalis renkasi savo kelią ir šis klausimas nėra e, darbo tarkėje, tačiau mes išklausysime įvairių šalių E, e, išklausysime šalių, kurios tai yra padariusios. E, mes žiūrėjomės, kad parlamentas yra įtrauktas į pasirengimą ir jūsų žinios, jūsų signalas komisijos nario Avramopolos bus perduotas. Mes stengsime, kad ES aktyviai, konstruktyviai prisidėtų prie tautų specialiosios sesijos ir E, stengsime pateikti sprendimų šiai baisiai problemai. Mes taip pat e, prisidėsime prie jungtinių tautų politinės deklaracijos ir narkotikų veiksmų plano, kuris e, bus rengiamas vėliau. Ačiū. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ką tik pasakė komisijos narė, daugelis jūsų minėtų klausimų yra įtraukti į darbo atvarkę. Taip, mes darysime viską, kad ant gas E, eitų tą kryptimį, kur, kur, kurią vyksta darbas jau keletą metų ir akcentuosime žmogaus teisėmis pagristą požiūrį į narkotikų problemas. Toliau priešinsimės e, marties bausmai už su narkotikais susijusius nusikaltimus, nes tai nėra nei proporcinga, nei veiksminga, nei veiksminga bausmė. Galiausiai darysime viską, kad būtų akcentuojamas rizikos mažinimas ir e, tos priemonės pasiteisina. Todėl norime apginti savo piliečių sveikatą. Ačiū visiems už įdomias diskusijas. Ačiū. Linkiu Jums sėkmės ir diskusijos šią temą baigtos. Dabar periname prie kitų.